Otwieram posiedzenie. Pradedu posėdį. Sesija tiesiama, sesija, kuri nutraukta gruodžio 17. Tiesiama dabar su liūdėsiu pranešu, kad Pilar Juarez Bol, mūsų misijos direktoriaus pavaduotoja Haityje, vis dar